jog sankcija ponui Voigt buvo visiškai teisėta. Pirmininkas taip pat e, gavo iš e, SRD ir ECR e frakcijų prašymus dėl paskirimų į delegacijas. Šie paskirimai bus įrašyti į protokolą, jeigu nėra kokiu nors prieštaravimu, tuomet šie protokolai bus laikomi patvirtintais.